posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas yra pats darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu visiems priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas per internetą. Taip pat siūlyčiau iš karto paruošti elektroninio balsavimo korteles, kadangi, kai perėsime prie balsavimo, naudosime elektroninę sistemą. Dabar turėsime išanalizuoti penktąją komisijos e, sanglaudos ataskaitą ir sanglaudos politikos e, strategiją laikotarpį po 2013 metų. Iš karto suteikiu žodį komisijos nariu. E, Pirmininkė, ačiū. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Iš ponės šios kovos gavome nesinę elektroninę žinutę dėl devinto pakeitimo ir e, jinai nori atsimti savo pakeitimą. Taip, mus apie tai informavo, taigi užregistravome, kad atsimtas pakeitimas, dabar jau, manau, galėtumėm pereiti prie balsavimo. Taigi, siūlau balsuoti dėl pirmosios dalies e, kartu su pirmojo kompromisiniu pakeitimu. Pradėm balsuoti, balsavimas baigėsi. Patvirtiname. Toliau antroji dalis Kompromisas numeris vienas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinam. Toliau periname prie trečio pakeitimo. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Patvirtinam. Ketvirtasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Patvirtinta. Penktasis balsavimas pradamas. Baigiam. Patvirtinta. Šeštasis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Žodinis pranešėjo pakeitimas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Pradedame. Balsuojame, uždarome. Balsavimą. Patvirtinta. 12. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 15. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Taigi dabar balsuosime dėl viso projekto. Kas už? Balsavimas baigtas. Taigi 19 balsų už, vienas prieš. Nėra susilaikiusių. Taigi sveikiname pranešėją, judame toliau. Biudžeto vykdymo patvirtinimas agentūrų veikla. Pradėsime nuo 2009 metų biudžeto įvykdymo tai yra agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė, pranešėjas kolegas Saurakakis, jeigu nėra jokių pastabų, tai pradame balsuoti, pradame nuo žodinio pakeitimo numeris vienas, pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtasis, pradame balsuoti. Baigiame. Atmestam. Penktasis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmestam. Šeštasis. Pradedame balsuoti. Ne, atsiprašau, turėtume balsuoti dabar dėl septintojo pakeitimo. Taigi pradedame, baigiame. Patvirtinta. Aštuntasis. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktasis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktasis. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Tryliktasis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 15. pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 16. pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 17 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 18. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas numeris 3. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 23 pradedame. Baigiame. Atmestas. 24 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 25 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 27. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 28. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 29. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 30. Pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 31. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 32. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 33. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 34. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 36. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 37. pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 38. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 39. Pradėme balsuoti. Baigime. Patvirtinta. 40. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 41. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 42. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 43 pradame. Baigiame. Patvirtinta. 44 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 45 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 46 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 47 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 48 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 49 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau F konstatuojama dalis, antrasis pakeitimas, pradame, baigiame. Atvirtinta. Pirmasis pakeitimas, pradedame, baigiame. Patvirtinta. Visas rezoliucijos projektas, pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta 24 balsai už, nieks nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Sveikinimai pranešėjai. Toliau. Biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos policijos kotečas. E, Panas Tavarkakis pranešėjas. Balsuosime dėl pirmo antro pakeitimo, kurie yra identiški. 25 už. Patvirtinta. Dabar balsuosime. Dėl sąskaitų uždarimų. Pradėjome balsuoti. Pasavimas baigtas. 25 balsavo už, niekas nebalsavo nei prieš, nei susilaikė. Taigi dabar pereikime prie galutinio rezoliucijos projekto. Pirmoji pastraipa Libė komitetas 3. Pradėm balsuoti. Baigta. Patvirtinta. Ir simtasis pakeitimas. Pradėme, baigėme. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, pradėm balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Devintasis, pradėme balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Libe komitetas pakeitimas 2. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Pradėme balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Žodinis. Pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Žodinis pakeitimas numeris 2. Pradėm balsuoti. Baigiame. Atmestam. Dvyliktasis pakeitimas, pradame. Baigiame. Patvirtinta. Tryliktasis, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestam. Keturioliktasis pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 15. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 16. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 17. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 18 su žodiniu pakeitimu. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 19. Pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 20. pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 21. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 22 pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 23 pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Lebe komitetus, aštuntasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 24 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 125 su žodiniu pakeitimu. Pradame dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 26. Pradedam balsuoti. Dvidešimt šeštasis, dar kartą balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestam. Libe 11 pakeitimas, pradėm balsuoti. Baigtam. Patvirtintam. 27, pradėm balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtintam. 28, pradėm balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 30. Su žodiniu pakeitimu. Pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 31. Pradėm balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 32. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 34. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 35. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 33. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta ir penktasis pakeitimas. Balsavimas prasideda. Baigiame. Patvirtinta. Taigi balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Pradėm balsuoti. Baigiame. Dvidešimt keturi už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė.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 abejoju, ar taip yra, bet sekretariatas sako, kad nebalsavome dėl viso pasiūlymo e, sprendimui dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Man atrodo, kad mes balsavome 25 už, e, vienas susilaikė, niekas prieš. Taigi balsavom, ar ne, kaip Jūs manot? Votiamo un'altra volta, nel dubbio votiamo un'altra volta. Kai jeigu yra abejonių, tada dar kartą pabalsuokime. La proposta di decisione del discarico. Mm Balsuojame pasiūlymas dėl sprendimo, e, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti. Štai rezultatas 24 už. Priimta. Man atrodo, kad mes pakartojom tik dar kartą tą, ką jau darėme. Um, I... Tada siūlau balsuoti dėl visos grupės pakeitimų, nes čia matau daugybę pliusų mano sąraše, Manau, kad man tai būtų labai gerai. Ką kiti galvoja? Dabar pereiname prie Europos maisto saugos agentūros tarnybos pasiūlymas dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 24 už vienas prieš vieną susilaikė. Dabar sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Baigiame balsuoti. 22 už vienas prieš vieną susilaikė. Dabar periname prie rezoliucijos. E, pirmas pakeitimas. Envi E, baigiame balsuoti priimta. Antras pakeitimas. Balsuojame, baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Antras. Su pakeitimu žodžiu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas. Envi komiteto balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo. Su pakeitimais balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 už, 2 prieš. Niekas nesusilaikė. Priimta. Toliau Europos vaistų agentūra EVA pranešėjas Stavrakakis pasiūlymas e, dėl sprendimo patvirtinančio biudžeto vykdymą. Pirmas ir antras pakeitimai vienodi, balsuojame. Baigiame. Priimta. Pasiūlymas dėl viso sprendimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 už, 3, susilaikė, 3 prieš niekas nesusilaikė. Toliau pasiūlymas dėl sprendimo dėl sąskaitų patvirtinimo. Trečias pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėl viso pasiūlymo su pakeitimais, kas Pradedame balsuoti kortelėmis. Dabar jau baigiame. 24 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. E, Kolegas Savrakakis nori pasisakyti. Mėly kolegos, prieš balsuodami dėl Europos vaisto agentūros sprendimo, norėčiau pakomentuoti keletą man kontroversiškai atrodančių pakeitimų. Turiu galvoje pakeitimus, kuriais norima sukurti atskirą eilutę e, specialiam e, vaistų e, ombudsmenui sukurti. Ir kaip žinote, yra nemažai pareiškimų, kurių, kurie yra teigiami be pagrindo, be įrodymų. Aš laikausi nuomonės, kad uh, medicinos ombudsmeno atvejis turėtų būti nagrinėjimas labai skaidriai ir aiškiai. Yra žmonių, kurie miršta dėl blogo vaistų e, vartojimo ir mes e, turime juos deramai pagerbti, o ne parašydami porą eilučių e, savo rezoliucijoje. Aš manau, kad reikėtų sukurti specialų Envi komiteto pakomitetį, kuriame dalyvautų ekspertai, arba suorganizuoti bent jau klausimą. Praeitą ketvirtadienį pirmininkų sueiga e, suteikė įgaliojimą apsilankyti Europos vaisto agentūroje ir mes e, išklausėme visų ekspertų, manome, kad e, mes galime patys patikrinti, kas, kur padarytos klaidos. Balsavome horizontaliajame pranešime apie tai, kad Europos audito rūmai atliktų specialų auditą visais atvejais, kai gali iškilti potencialus interesų konfliktas. O šiuo atveju kreipiamės į agentūros vidaus audito tarnybą, kad būtų atliktas specialus auditas šiuo atveju. Aš savo frakcijos vardu norėčiau jos informuoti, kad jeigu šie pakeitimai bus priimti, tai tada balsuosime prieš rezoliuciją bendrai. Ačiū. Grazie a lei. Penso che possiamo cominciare la votazione della risoluzione. Votiamo l'emendamento numero 6, la votazione è aperta. Chiusa. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas už. Balsuojame, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. 16. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 17. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 18. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 19. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 21. Su pakeitimu žodžiu. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 22 pakeitimo antroji dalis. 22 pakeitimas žodinis, e, su žodiniu pakeitimu. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 23. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 24. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Dvidešimt penktas, kaip suprantu, buvo atsiimtas. Ar tikrai? Taip, tada perinėme prie 27. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dar kartą dėl 27. Baigiame balsuoti.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 28. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. 32. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 33. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. NV pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Antras pakeitimas, kas e, balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Trečias. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Ketvirtas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Penktas. Balsuojame. Prašom. Kalbėtoja kalba apie mikrofoną. Pamiršau kortelę kitam komitete. Gal galit mane prirašyti? Quella votazione aperta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Šeštas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 34. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 35. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. 36. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 37. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 38. Baigėme balsuoti. Priimta. 39. Pradedame. Baigiame. Priimta. 40. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 41. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 42. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 43. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 45. Pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. O dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. 16 už, 8 prieš. 9 prieš. Komplimenti al relatore, passiamo. Prego. Sveikinu pranešėją. E, kokie rezultatai dėl Envi komiteto pakeitimo? Minusas, taip nepriimtas pakeitimas. Na, o dabar pereikime prie 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo Euratomo tiekimo agentūra. Pranešėjas Tavrakakis. Ir pradėsime nuo sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmasis ir antrasis pakeitimas yra identiški. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 už vienas prieš. Dabar pereisime prie bendro sprendimo Balsavimas pradėtas. Ir 24, 22 e, e, už ir vienas susilaikęs, vienas prieš. Dabar dėl sąskaitų uždarimo sprendimas, žodinis pakeitimas numeris 2. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar bar, balsuosime dėl e, viso sprendimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas, baigtas. Priimta 22 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Ir dabar e, balsuosime dėl rezoliucijos pakeitimų. Žodinis pakeitimas numeris 3. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris 4. Balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. Pakeitimas žodžiu. Penktasis pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštasis žodinis pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintasis žodinis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar e, dėl visos rezoliucijos su pakeitimais balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 20 už, 1 prieš, 1 susilaikęs. Sveikinu pranešėją. Dabar galutinis balsavimas. Dėl dar Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 21 už, vienas susilaikęs, vienas prieš. Dabar balsavimas dėl sąskaitų uždarimo, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. E, pritarta 21 už, vienas susilaikė, vienas prieš. Dabar pereisime prie rezoliucijos e, libe pakeitimas numeris vienas balsavimą pradedame. Balsavimas e, baigtas. Priimta. E, Lybė komiteto ketvirtasis pakeitimas balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar e, dėl rezoliucijos siūlymo bendrai su pakeitimais balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. 22 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Priimta. Puiku. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Roše, e, Europos audito rūmo atstovui, taip pat šešėliniams pranešėjams, savo asistentams ir žinoma sekretoriatui už bendradarbiavimą e, per pastaruosius penkerius mėnesius. Dėkuoju Jums labai. Dėkuoju Jums už nuveiktą darbą, už visas tas pastangas. Bene. Passiamo, a... sì, sì, prima il relatore. Passiamo adesso al punto 11. Dabar pereisime prie 11 darbo tvarkės punkto. 11 punktas. Europos audito rūmų specialusis pranešimas e, numeris 11 2010 m. Komisijos administruojama parama bendrajam biudžetui AKR, Latino Amerikos bei Azijos šalyse. Prašau žodis pranešėjui, ponui Teis Berman. Ačiū pirmininkė, aš tik tai norėčiau žinoti, kiek laiko yra skirta e, įžangai. Dešimt minučių maždaug. Tuomet pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmininkė. Besivystančiose šalyse ir vystimo bendradarbiavimo e, šalyse e, parama biudžetų yra labai e, svarbus dalykas. Daugelis nevyriausybinių organizacijų priešinasi tam. Tačiau komisija pasisako už tokio tipo e, paramą e, ir norėtų e, suteikti daugiau vystimosi pagalbos, teikiant tiesioginę paramą biudžetui. Ir šią paramą galime būtų paskirs, išskirstyti į dvi grupės - į bendrąją paramą biudžetui ir sektorinę paramą biudžetui. tai todėl, kad bendrasis, bendroji parama biudžetui turi daug privalumų, e, gali būti didesnė, didesnė e, lėšų e, kiekį išmokėti valstybėms gaunančioms paramą, jos gali geriau pasinaudoti šią paramą, tačiau E, tai, kaip vyriausybės panaudoja šį finansavimą, galima būtų pagerinti. Ir idėja būtų tokia, kad yra nacionaliniai parlamentai ir pilietinė visuomenė, e, kurie e, galėtų būti labiau atsakingi už tai, kaip šios lėšos yra panaudojamos ir padėtų pagerinti tą pagalbą, e, kurią teikia valstybės narės ir Europos Sąjunga. E, tai galėtų padėti harmonizuoti standartus ir pagerinti paramos efektyvumą. E, Ir teorija yra tokia, kuo daugiau bendros paramos biudžetui, tuo geriau. Tačiau audito rūmai atliko tyrimą, kaip Europos komisija atrenka e, kriterijus, e, kaip įvertina susijusią riziką ir kaip e, nagrinėja vystimosi programas. Taip pat buvo panagrinėtos paramos teikimo ataskaitos ir e, kaip efektyviai lėšos yra išmokamos. Taigi, kaip komisija sprendžia visus šiuos susijusius e, klausimus, e, yra susijęs su bendra parama biudžetui. Taigi, audito rūmų išvados yra gana kritiškos, yra nustatyti tiek metodologijos, tiek valdymo trūkumai ir labai trumpai pasakysiu tai, e, e, e, kad čia yra auditorumo atstovas ir aš tikiuosi jam bus suteiktas žodis. Dėl kriterijų pasirenkant paramos gavėjas šalis ir dėl rizikos analizės yra pagrindinės pavojus kad lėšos pateks į atskirų asmenų kišenės arba kad pinigai bus e, skirti tam tikriems e, projektams. Ir pagal audito rūmų nuomonę e, tai nepakankami kriterijai, kuriais vadovaujasi komisija. Jie e, nėra optimizuoti įgyvendinant paramos programas. E, auditorumai nurodo, kad komisija daugiausiai susitelkia į potencialą, o ne į aktualius rezultatus. Yra ir rekomendacijos E, gana e, logiškos rekomendacijos pagrystos trūkumais, tačiau manau e, labai svarbu teikiant bendrą paramą biudžetui išsaugoti svarbiausius instrumentus ir įgyvendinti tai tinkamu būdu, kadangi kadangi tai galima būtų sieti su labai šiuo metu madingu žodžiu, kam tenka atsakomybė. Aš stengiausi e, vengti šių tendencijų savo e, pranešime e, kadangi vystimosi ataskaitose yra labai daug uh, E, negerų žodžių vartojimų ir manau juos reikėtų iš viso iš, uždrausti ir jų vengti. Taigi, e, audito rūmų nuomonė e, komisija nepakankamai įvertina esančią riziką ir nepakankamai valdo tą riziką. Ir aš sutinku, kad yra pavojus, kad lėšos pateks į netinkamas rankas arba jomis bus finansuojami projektai. Yra šalių, e, kurios nepakankamai gerai tvarkosi su savo finansais, e, e, tačiau jos bando atsistoti ant kojų. Ir tos šalis, kurios tai daro, jos turėtų sulaukti pagalbos. 17 šalių, kurios gauna paramą biudžetui E, tai yra 12 e, e, AKR šalių. Tačiau tose šalyse yra labai aukštas korupcijos lygis ir tai yra labai negerai. E, todėl būtina tas šalis griežtai stebėti ir stebėti, kur yra panaudojamos e, mūsų paramos lėšos. E, o audito rūmų išvadoje tai taip pat yra pastebėta. Ypač, kai kalbame apie tas 17 šalių, mes turime būti labai atidus. Jeigu biudžeto paramos idėja e, numato parlamentinės e, kontrolės idėją. E, tai ta parlamentinė kontrolė turėtų būti sustiprinta. Ir tai reiškia, kad komisija turėtų investuoti į tokio tipo programas, tačiau e, tai nėra daroma. Ir tose šalyse kuriuose trūksta darbuotojų, trūksta žinių, e, kad galima būtų įgyvendinti tokio tipo stebėjimą. Manau, kad komisija turėtų e, rimtai reaguoti į tas bendras kritinės e, pastabas ją išsakytas ir aš sutinku, kad reikėtų išsameu panagrinėti situaciją kiekvienoje atskiroje šalyje. ir e, į tai turėtų atkreipti dėmesį ir valstybės narės. E, nes mes galėtume daryti politinę įtaką teikiant bendrą paramą biudžetui. Jeigu mes nekontroliuosime, mes susidursime su įvairiausiais pavojais Ir gali būti, kad valstybių narių nuomonė dėl paramos teikimo išsiskirs. Ir todėl ES pridėtinės pridėtinė e, vertė teikiant e, pagalbą gali bū, nukentėti. Todėl valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į šią kritiką. Kadangi daugelis valstybių narių nori Mm, formuoti savo e, individualią politiką, e, užuot puoselius bendrą ES politiką. Ir aš manau, kad e, būtina nuvykti į tas šalis ir toms besilankančioms delegacijoms turi būti suteiktas mandatas stebėti, daryti išvadas ir turėtų būti atitinkama kompetencija. Dažnai delegacijos nori daug ką e, nuveikti, tačiau susiduria su problemomis, kad yra nepakankamai gerai priimamos. E, todėl turėtų būti papildomi, e, papildomos ataskaitos teikiant tokią paramą biudžetui. biudžetui. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponui Larsui Egenstein auditorumų atstovui. Dėkuoju, kad pakvietėte mane į komitetą. Aš labai trumpai apžvelgsiu rezultatus e, mūsų ataskaitoje pateiktus. Aš paliesiu e, keletą aspektų, kuriuos paminėjo jūsų pranešėjas. Aš norėčiau pasakyti, kad aš e, perskaičiau tą pranešimą ir tai tikrai puikus apibendrinimas. Kaip jau aišku iš to, ką pasakė pranešėjas, tai yra labai svarbi e, užsienio pagalbos dalis, tai yra maždaug 50 procentų e, paramos užsienio valstybėms, kurios, kur yra teikiama per šį mechanizmą. E, ir tai yra susiję, susijęta su nacionaliniais biudžetais tiesiogiai. E, e tokia sistema teikia 7 septynis privalumus e, vadovaujantis e, Paryžiaus e, deklaracija ir kitais panašiais dokumentais, mes tai galime daryti tokiu būdu, kuris yra nusakomas ir aiškiai suvokomas, suvokiamas. Ir kuo daugiau atsakomybės suteikiama e, parama gaunančiai valstybei, tuo geriau. Jeigu mes norime pagerinti finansinį e, valdymą tose e, parama gaunančiose šalise, labai svarbu integruoti jų institucijas ir jos gali pagerinti audito ir biudžeto procedūras ir procesus. Aš taip pat paminėjau, kad būtina e, e, didinti gaunančių valstybių vyriausybių atskaitomybę. E, tai ir vyksta įvairiais, įvairių dialogų pagalba. Rudenį buvome Ruandoje. Ir ten tikrai vyksta valstybės susitikimai, valstybės sekretorių susitikimai su e, ministerijų e, atstovais, e, vyksta nuolatinis dialogas, kaip lėšos yra panaudojamos. Tai tikrai padeda gerinti koordinaciją. Ir ką mes dabar padarėme? Mes atlikome auditą dėl bendrosios biudžeto paramos efektyvumo ir pagrindinė išvada yra tai, kad komisija e, padarė nemažai, padėjo nemažai pastangų, kad pagerintų šį procesą, tačiau yra dar galimybių e, tobulinti šį procesą. Yra septyni punktai, kuriuos norėčiau paminėti. E, norėčiau pasakyti, kad Kiek suprantu, komisija e, pritarė mūsų išvaidoms e, ir e, yra pradėtas platus procesas rengiant žalėją knygą ir skatinant platesnę diskusiją šią temą. Taigi, kokie, kokios yra pastabos? Šiuose programuose paprastai yra makroekonominiai ir, mak ir finansinio valdymo aspektai. Ir mes manome, kad tai yra labai gerai, tačiau jie yra labai panašus skirtingose valstybėse. Yra neatsižvelgiama į specifines aplinkybės skirtingose valstybėse. Ir mes pastebėjome tokių atvejų, kai prioritetai pasikeitė e, bėgant laikų, tačiau programos nepasikeitė e, yra tendencija, kad šios programos yra per daug bendro pobūdžio. Jos turi būti pakankamai aiškios, pakankamai e, konkrečios. E, e, ir to nebuvo pastebėta ir labai sunku įvertinti, ar buvo pasiekta tai, ko norėta pasiekti. Antrasis e, punktas, kurį norėčiau paminėti, tai yra susijęs su rizikos valdymo sistema. Komisija turėtų sukurti, e, tą minėjo ir pranešėjas, komisija turėtų sukurti e, geresnę sistemą, kaip įvertinti ir sumažinti pavojus. Yra tam tikrų specifinių pavojų šiame kontekste nes mes e, išleidžiame didžiulės sumas e, pinigų ir čia yra susijęs, e, susijusi finansų valdymo rizika. Ta sistema, kaip spręsti šias problemas, turi būti sukurta. Dėl sumų skiriamų kiekvienų, kiekvienai valstybei. Leiskite konkrečių pas, m, mm, e, pavyzdžių pateikti. E, e, valstybė mm, gaunanti paramą paprastai iš anksto žino, kiek jį gaus. kodėl reikėtų užduoti savo klausimą, kodėl vienos valstybės gauna tiek lėšų, kiek gauna, o kitos gauna mažiau mes turime įvertinti tas sumas, kurias valstybės e, priimančios paramą turėtų gauti. Aš nesu naivus šiuo klausimu. E, E, kada turėtume pradėti tą racionalią e, analizę. Čia reikalinga labai aiški sistema, kuri motivuotų efektyvų paramos įsisavinimą. Ir mes turime aiškiai iš išorės pasakyti, e, ko, kokia, kur turėtų baigtis ta racionalioji analizė pagal kriterijus. Vėlgi yra tendencija, kad e, reikia e, konkrečiau atlikti įvairių valstybių įvertinimą e, ir sutelkti dėmesį į tas rytis, kuriuose gaunama didžiausia pridėtinė vertė. Ir be to, visų šalių, skirtingų šalių skiriasi pasiryžimas pagalba įsisavinti rezultatais e, grindžiamos sąlygos turi būti įvykdytos visose valstybėse. Jie, tai gali būti susijęs su įvairiausiais rezultatais e, valstybės finansų valdyme, sveikatos apsaugoje ar bet kurioje kitoje srityje ir visi šie kriterijai yra labai svarbus. Tačiau dažnai jie yra nepakankamai aiškus E, ir aš apie tai neseniai kalbėjau. Koks, kokia pažanga galėtų būti laikoma tikrai patenkinama. Taigi būtinai, e, būtini aiškus procesai, iš, išmokėjimų procesai. Ir politinis dialogas yra labai svarbus komponentas, aš jau nuo pat pradžių tai minėjau. E, politinis dialogas tarp e, paramas suteikiančių e, šalių ir ES ir e, šalių gavėjų. Mes konstatavome, kad politika politinis dialogas nėra pakankamas ir yra pavyzdžių, kai pasaulinis bankas yra įtraukas tas į šį e, procesą, e, tai strategija yra e, daug efektyvesnė. Dažnai tai susiję su nepakankama kompetencija Ir galiausia mano pastaba būtų susijusi su išorinėmis ataskaitomis. Ir mes dažnai susidurėme su per daug bendro pobūdžio ataskaitomis. Yra pa, per mažai informacijos apie e, tinkama, e, tinkamus rezultatus ir tam reikalinga sukurti tinkamą procesą. Taigi įvertinimo e, metodologija nėra sukurta ir tai reikėtų padaryti. Ir galiausiai e, tai padėtų pasiekti efektyvesnio ir e, geresnio atsiskaitimo dėl rezultatų. Ir norėčiau padaryti, baigtis pasakant, pabrėžiant, kad aš asmeniškai labai sutinku su pranešėjo nuomonė, kad labai sunku e, e, pasakyti, kad e, bendra parama biudžetui neturėtų būti pagrindinis dalykas. Manau, kad bendroji parama biudžetui yra labai svarbus E, svarbi priemonė, tačiau reikėtų ją efektyvinti. E, Dėkuoju Jums už tuo e, dėmesį, būsiu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Dėkuoju. Ačiū. Dabar komisija, jeigu norėtumėte pasakyti. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti auditorumo atstovui už labai gerai apgalvotą ataskaitą ir taip pat pranešėjai. Manau, svarbu būtų šią diskusiją e, tęsti kontekste ne tik tai klausimų, kurie atsispindi ataskaitoje, bet taip pat ir diskusijų dėl žaliosios knygos, komisija, kurią komisija yra pristačiusi, taip pat dėl panastavusi e, ataskaitos e, dėl EDF, kadangi ten irgi buvo pastabų dėl biudžeto. Ir manau, kad visada yra labai svarbu. Svarbiausia yra pabrėžti, kad e, biudžeto pagalba nekvestionuojame, mes tiesiog e, svarstome, kaip pagerinti šią priemonę. Mes jau turime daugiametės patirties įgyvendėdami e, šitokio tipo pagalbą. Ir jums leidus dabar perduosiu žodį savo kolegai, ponui Jenkinson, kuris galbūt kiek detaliau apžvelgs išsakytus klausimus ir pastabas. Ačiū. Noriu prisijungti prie kolegos ir padėkoti pirmiausiai pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą. Taip pat e, auditorumams e, už jų pasisakymą. Iš tikrųjų, visą tai pasirodė labai laiku, kadangi, kaip kolega minėjo, mes dabar labai e, nuodugniai peržvelgėme savo biudžeto pagalbos e, e politiką e, žaliosios knygos kontekste ir vėliau e, tarybai per parlamentui turėtumėm pateikti atitinkamą ataskaitą, greičiausiai šių metų gale. Daug dalykų, kurie pasirodė, kuriems skambėjo pranešimas ir ataskaitose, yra primtini komisija. Komisija gali susitikti galbūt vieną pastabėlį. Dėl to, kaip uh, pristatomos metinės ataskaitos ir uh, ten uh, komisijos pranešimai iš tikrųjų gali būti sugretinti su audito rūmų ataskaitomis. E, ateitie bus galima tai padaryti, tačiau bendrai kalbant, komisija, na, iš esmės, e, mano, kad e, pranešime yra labai gerų minčių, yra nurodytos tam tikros sritis, kurios e, buvo nuodugniai svarstytos ir kur iš tikrųjų daug ką reikėtų dar tobulinti. Pavyzdžiui, kalbėsime apie rizikos vertinimo aiškesnę struktūrą, apie tam tikrą individualių šalių e, pasirinkimą ir joms skirtas asignavimus, na ir aiškesnius tikslus, kuriuos reikėtų kelti programoms. Su to taip pat siejasi e, būtinybė gerinti mūsų dialogo gebėjimus. Visą tai pasakius, komisija mano, kad daugeliu atveju mes ne vieną iš šių klausimų, ne vieną iš šių problemų jau nagrinėjame, galbūt nepakankamai gerai, nepakankamai struktūruotai. Ir dabar būtent e, darbas vyksta šią linkmę, mes norime pagerinti savo metodiką, norime pagerinti mūsų gairias. Netgi E, šiek tiek užbėgdami žakių konsultacijoms dėl žaliosios knygos, esame tam tikrų sričių, kur iš tikrųjų mes gana sparčiai darbojamės, siekdami pagerinti bendrosios biudžeto paramos e, valdymo procesus. Aš jums, pavyzdžiui, galėčiau pateikti pavyzdžių iš rizikos vertinimo srities. Visų pirma, aš manau, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kad kai komisija e, parma bendrajam biudžetui, tai vyksta tik tai po kropštaus patikrinimo, kad tikrai buvo įvykdytos visos sąlygos. Tai yra tikrinami atitikties kriterijai, susijęs su makroekonominė struktūra, e, viešųjų finansų tvarkymo pažanga, e, taip pat vystimo strategijos gyvenimo pasiekimais. Ir tuo pačiu mes stengiamės e, patikrinti, ar įvykdytos specialiusios sąlygos ir tam tikri rodikliai, kurie gali būti siejami su konkrečia programa. Taigi mes e, atsiribojame nuo tam tikros rizikos arba apsisaugome tam tikros rizikos, tačiau visą tai pasakius, be abejo, mechanizmą galima būtų dar gerokai patobulinti. E, tiesiog parengus kropštesnį mechanizmą, leidžiantį įvertinti konkretesnę riziką ir, kur įmanoma, galbūt pritaikant taip pat tam tikras švelnimo priemonės, kaip pasiūlė auditorumai. Mes dabar aktyviai ir dirbame ieškodami tokių saugiklių. Kalbant apie labiau koordinuotą požiūrį, metodiką, teikiant bendrabičiotą paramą dėl galimybės derinti ES pozicijas ir e, siekti labiau suderinto bendro europinio dialogo, e, ką pabrėžė pranešės. Reikėtų pabrėžti, kad dar 2002 metų taryba komisija, taryba komisija ir valstybės narės nusprendė mm, e, siekti tolesnės pažangos, geresnį, e, koordinuojant geriau darbą, e, būtent biudžeto paramos teikime. Ir darbas šios ir tie vyksta. Tiesą sakant, mes tikimės, kad tai bus vienas iš pagrindinių e, žaliosios knygos rezultatų. Mes labai tikimės, kad rasime būdų pagerinti šitą bendrą europinį su Europos Sąjungos dialogą E, ir veiksmų koordinavimą atinkamoje šalyje, tam, kad veiksmingiau būtų vykdoma šitas biudžeto paramos programas. Galbūt reikėtų išklaidyti kai kurios nesupratimus dėl bendros biudžeto paramos e, vaidmens e, bendrajame komisijos pagalbos portfelyje arba pakete. Kaip pranešės teisingai užsiminė, tai yra komisijos mėgstamas būdas ir galbūt būtų teisingai pasakyti, kad 2006 e, metais e, taip pat ir Europos vadovo taryba bei Europos parlamentas e, pritarė, kad ši metodika na, yra be ne pati geidžiamiausia, pati labiausiai pagėdavima. Taigi buvo iš tikrųjų mm, visų trijų institucijų bendras sutarimas, siekiant vykti bendrą metodiką. Labai svarbu būtų užsiminti, ką mes norime pasakyti, kai kalbame apie 50 procentų dydį. Komisija gali iki 50 procentų savo paramos e, teikti per e, vyriausybinės struktūras, tai yra vyriausybės vyriausybei parama. To be abejo negalime įgyventi vien tik tai per bendrąją biudžeto pagalbą. Mes taip pat turėtumėm e, stiprinti sektorinę biudžeto pagalbą ir kitas pagalbos formas, kas tik tai iš dalies tinka šalių sistema. Turiu pasakyti, kad kol kas mes nepasiekėme šių rodiklių per bendrąją biudžeto pagalbą. Mes tikrai neįvykdome 50 procentų visos pagalbos paskirstimo. Ehm, ne šiuo būdu bent jau. Ir aš galėčiau galbūt jums vėliau pateikti tikslesnių duomenų, jeigu jūs tai domins nu, po posėdžio. Bet manau, kad svarbu būtų dabar e, patikslinti šį klausimą, sklaidyti tam tikras abejonės. Na ir manau, kad e, ties to apsistosiu. Noriu dar kartą padėkoti auditorumams už labai naudingą ataskaitą ir kaip jau sakiau, anksčiau mes aktyviai dirbame, stengdamėsi visose šiuose sritise atsižvelgti į kritiką ir gerinti savo metodiką. E, taip pat e, stengiamės reaguoti į tas pastabas, kurias mes gavome vykstant diskusijų dėl žaliosios knygos. Kągi, dabar galime pradėti diskusijas. Pons Malda. Ačiū pirmininkė. Aš domės išklausiau visą diskusiją eigą, mane tikrai labai domina vystimą. Ir šiek tiek esu patenkintas, tačiau e, labiausiai mane sudomino auditorumo ataskaitą, kai jie pripažino, kad komisija padarė nemažą pažangą tam tikrose sitise, tačiau vis dar yra sektorių, kur galima būtų gerinti e, veiksmingumą. Tiesą sakant, sakyčiau, kad turbūt bet kuri auditorumo ataskaita baigėsi panašiom frazėm, visuomet be abejo kažką tai galima tobulinti. Ir čia nieko naujo nepasakyta. Tačiau kas man tikrai svarbu yra tai, kad a, tai yra tai, kas veiksmingiausia. Tai yra, ar mes kalbame apie biudžeto pagalbą, ar kitokią klasikinę pagalbą. Ir aš nesu tikras, kad e, tam tikrų baigtinių sumų įlėjimas į atskirų šalių biudžetą yra geriausias metodas teikti pagalbą. Nes iš tikrųjų e, esama įvairiausių sukčiavimo atvejų ir panašiai. E, štai, pažiūrėjau, Kenijoje neseniai vyko rinkimai Ir po to po rinkimų automatiškai komisija e, įlėjo 40 milijonų eurų į Kenijos biudžetą mm, tiesiog kaip struktūrinė pagalba. Tačiau kas tai per skatinimas, jeigu e, yra pripažinta, kad e, rinkimai vyko nesažiningai, mm, registruojami įvairūs šiam atvejai, taigi kažkas yra iš esmės neteisingo šitokio pagalbos teikimo schemoje. Uh, Aš manau, kad e, tai taip pat suteikia galimybę tam tikroms e, šalims e, plėsti savo išlaidas ginkluotėjai, kariniam biudžetui, kadangi mūsų tokio pabučio pagalba leidžia padengti biudžeto išlaidas. Ir tokiu būdu jie stiprina saugumo struktūras ir panašiai, reikia įvertinti, kokios yra alternatyvos. Aš, pažiūrėjau, visą laiką E, dirbau su besivysančių šalių žemės ūkio sektoriumi. Ir iš tikrųjų yra daug problemų, galima tikėtis, kad e, daug trūks maisto arba, e, pažiūrėjau, maisto prantų gamyba sumažėja dėl to, kad daugėja energetinių kultūrų. Taigi visada reikia ieškoti šeičių, galbūt reikia ieškoti atsparesnių lygoms ir kenkėjams kultūrų, ryžių ar, ar kviečių ar panašiai. Galbūt reikia mesti papildomų išteklių, kovojant su mm, gyvulių lygomis, infekcijomis ir panašiai. Tas pastebime irgi visoje Afrikoje. Ir, uh, uh, Be abejo, šituose sektoriuose dar daug ką galima tobulinti. E, mes netikino auditorių ataskaitą, kad e, viską galima patobulinti, be abejo, kažkur kažką tai visuomet galima tobulinti. Tačiau aš manau, kad yra iš tikrųjų e, kitų vystimo pagalbos formų, tai yra pagalba moksliniams tyrimams, tai yra mm, pagalba žemės ūkio, tam tikroms iniciatyvams ir panašiai. Tai yra daug veiksmingesnės priemonės negu tiesiog bendras pinigų sumos įmetimas į tų šalių biudžetą. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti auditorių rūmams už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad e, tai yra viena iš specialių ataskaitų, kur iš tikrųjų gali mums uh, duoti labai daug naudos. Ačiū taip pat už uh, tas permena ir sekretariato kruopštų darbą. Jie iš tikrųjų uh, uh, labai gerai įsigilino į tą ataskaitą ir uh, atskleidė jos finansus. Mums tai buvo labai svarbu, kadangi mes kalbėjome būtent apie biudžeto vykdymą ir buvo svarbu, kad e, būtų išsakyti taip pat kritinių minčių. Devi komitetas, kuris dirba šio klausimu, e, sąsąjo su žalia knyga. Liko šį darbą, dabar iš tikrųjų vyksta karštos diskusijos biudžeto kontrolės komitetas tik balsavo dėl mano pranešimo. E, šiandien taip pat buvo devi galutinis terminas dėl Garano e, pranešimo. Jis yra e, liberalus parlamentaras iš Luxemburgo, kuris taip pat dirba pagalbos teikimo klausimais ir jis gerai susipažinęs su jūsų specialiai ataskaita. Taigi, vėlgi, tai yra viena iš nedaugelio specialių ataskaito, e, kuri sulaukė tiesioginio e, ar dėmesio šiame parlamente taip pat e, buvo parengtas tinkamas pranešimas adresuotas komisijai ir aš noriu tik padėkoti auditorių rūmums. Kas čia? Noriu taip pat padėkoti pranešėjui. Aš manau, kad e, auditorių rūmai iš tikrųjų pateikėms daug e, naudingų argumentų. Mes žinome, kad auditorių rūmai visada atsargiai formuluoja savo mintis. Ir man tikrai nesudarė įspūdis, kad e, jie besalgiškai palaiko tą tokią tiesiog nebiudžetinę paramą. E, veikiau čia aiškiai yra sakoma, kad reikėtų peržiūrėti šį mechanizmą ir skirti daugiau dėmesio problemų. Kita vertus, aš gana kritiškai e, vertinčiau komisijos pareiškimą. E, buvo gana aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad ir komisija, ir taryba, ir parlamentas e, šį metodą vertina kaip e, na, be neprimtiniausią. Aš manau, kad, tiesąkant, komisaras Pibalks e, kiek kitaip vertino šią pagalbos priemonę ir norėčiau, kad spindėtų labiau jo poziciją. Mes tikrai turėtumėm įvertinti dar ir dar kartą, ar tiesiog nebičetinė parama yra vykdoma veiksmingai. Man teko kalbėti su ne vienu kolega iš uh, vystimo paramos grupės ir e, skambėjo daug kritikos, kadangi mes kalbame apie valstybės, kurios tikrai dažnai pažeistos korupcijos, kur situacija yra labai nevienoda, kai kurios iš šių valstybių yra valdomas diktatorių. Na ir dažnai tie diktatoriai panaudoja gautą paramą būtent gyventojams toliau e, išnaudoti ir spausti. Taigi mes tikrai nenorėtumėm finansuoti tokios veiklos. Mes taip pat norime išvengti įvairių aplinkybių, kai nepasiekėme savo tikslų. Taigi mes ne tik turėtumėm vertinti vien pačius metodus. Yra senas posakis, kad operacija vyko sėkmingai, bet pacientas numirė. Tai mums reikėtų turbūt pasirūpinti, kad tas pacientas vis dėlto išgyventų. Ir ne tik tai reikia apsirūpinti tobulo metodikom, mums reikia taip pat e, įvertinti tos plataus masto tikslus, kuriuos mes e, keliame savo. Ir turėtume pirmiausia kalbėti apie tris e, sektorius arba tris temas. Tai yra žemės ūkis, tai yra sveikatos apsauga jeigu vertintumėm siaubingas sąlygas, kuris egzistuoja daugybėje Afrikos valstybių, ypatingai kalbame apie motinystę, apie gimdymą, turėtumėm iš tikrųjų užkirsti kelią mirči, mir, mirtims gimdant, e, nes kai kuriuose valstybėse iki 40 procentų gimdymų baigėsi motinos mirtimi ir tai yra siaubingi skaičiai. E, gėda, kad mes nieko nepadarėme. Ir manau, kad tiesiog nebiudžeto parama iš tikrųjų nėra gera metodika, jeigu norime įveikti šią problemą. Dar trečia svarbi tema yra švietimas. Aš nesu tiesioginės biudžeto paramos oponentė, priešininkė, tačiau vis dėlto man sudaro įspūdis, kad neturėtumėm e, teikti 50 procentų paramos per e, šį metodą. E, turėtumėm išsikelti aiškesnius tikslus ir turėtumėm užtikrinti, kad iš tikrųjų mūsų pasirinkta metodika būtų pati veiksmingiausia ir nebūtinai tai yra klasikiniai paramos teikimo metodai. Uh, biudžeto parama turėtų gerinti sąlygą šalyje, jeigu taip ir vyksta. Per tiesioginę paramą tada taip, aš galiu pritarti šiam metodui, tačiau kyla daug abejonių dėl šio metodo veiksmingumo, kadangi mes dažnai galime suplauti rankas, pasakyti, kad taip, mes sutikėme pinigus ir mums neberūpi, kaip jie bus panaudoti. Uh, Aš manau, kad mes po to turėtumėm tikrinti ir jeigu kažkurie mechanizmai neveikia, tai mes neturėtumėm tiesiog atsikratyti atsakomybės, sakyti, tai čia jau nebe mūsų uh, atsakomybės sritis, mes, mes nieko negalime padaryti. Mes e, turėtumėm kelti sąlygas, mes turėtumėm bandudoti kitas priemonės, jeigu reikia, jeigu šalis nėra pasirengusi siekti reikiamų tikslų tai mes turime panaudoti kitas priemonės, net jeigu šios priemonės bus labiau sudėtingos, komplikuotas ar sunkiau įsavinamos. Aš nesu iš principo prieš tiesiog nebiudžetinę paramą, tačiau negalima ignoruoti to, kad e, atsiliepimai buvo ne vien tik tai teigiami. Mes turime tinkamai užtikrinti šio mechanizmo veikimą ir e, užtikrinti, kad e, tikslai, kurių siekiame, būtų keliami teisingai ir pinigai būtų teisingai panaudoti. Kitaip sakant, pinigai turi būti ne tik tai perduoti, bet ir panaudoti teisingam tikslam. Uh, the, the that... Ačiū, ponė pirmininkė. Įdomiausia išvada, apie kurią aš prieš šį posėdį nebuvau net pagalvojęs yra tai, ką e, auditorumų stebėtojai pastebėjo apie e, parlamento reikšmę, mes galim, apie politikos reikšmę. Mes galim sakyti, kad e, reikia tiek ir tiek politinių sprendimų, bet iš esmės jos pamatuo, masto pamatuoti negalime, bet ji yra reikalinga. Kai kalbam apie užsienio politikos nuoseklumą, suprantame, kad e, turime čia įtraukti politikus labai smarkiai. Bet e, pirmiausia, reikėtų įvertinti, kas yra politinis sprendimas, kas nėra politinis sprendimas. Jeigu mes nesugebėsim įvardinti vieno ar kito sprendimo kaip politinio, tai tada tiesiog negalėsim net ir kitų esminių sprendimų susijusių su kitais veiksniais apibriežti. Taip pat e, ponas Mulderis sako, kad yra potencialo tobulėti. Visada potencialo tobulėti būna. Man būtų kur kas įdomiau sužinoti, ar yra pasiekta pažangos, ar dabar atsirado to potencialo gerėti daugiau, negu būdavo anksčiau. Galbūt e, iš pačios studijos pasakyti to neįmanoma, bet e, manau, kad mes galėtume išsiaiškinti, kur rizikos valdymas, pavyzdžiui, krypsta. Ar čia yra padaryta pažangos, ar mes ką nors pasimokime. Galiausiai, e, visiškai kita gaida norėčiau pakalbėti. Aš Žinau, kad ponas Higgins pareiškė, kad atsistatydina iš Europos audito rūmų, jis e, perina į Nobelio fondą ir bandys garantuoti Nobelio premijų ateitį. Aš su jums tikrai dėkingas už tai ir už jūsų anksčiau padarytas pastangas, bet e, jeigu mes e, turėtume pakankamai laiko, tai aš norėčiau pateikti ir kitokį klausimą, nesusijusiu su tuo pranešimu. Yra labai daug audito rūmų narių, kurie yra e, išreiškė įvairiausių, išsakė įvairiausių dalykų apie audito rūmų veiklą, apie biudžeto kontrolę ir panašiai. Gal jūs galėtumėt prieš pasitraukdamas iš šio darbo pasakyti, kokiu bendrų pastabų turite apie audito rūmų funkcionavimą ir kaip mes turėtume toliau bendradarbiauti su audito rūmais. Jeigu pirmininkas man leistų, aš e, paprašyčiau, kad jūs atsakytumėte šį klausimą. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis e, Bermanai. Yes, colleagues. Taip, kolegos. Čia labai įdomi diskusija vyksta ir labai įdomių pastabų yra išsakyta. Visiems už tai dėkoju. Bet aš pirmiausia norėčiau išsakyti bendro pobūdžio komentarą. Mūsų parlamentas, kaip ir bet koks kitas parlamentas, atlieka tris trijų rūšių vaidmenį. Mes esame rinkėjų balsas, mes esame teisės aktų kuriejai ir e, vykdome parlamentinę kontrolę. Ar e, mes atstovavome savo rinkėjams? E, rūpi kiekvienam parlamento nariui ir bendrai visuomeniai. Šiame parlamente atstovavimo klausimas labai aktualus. Teisėkuros rytyje pastaraisiais mėnesiais mes mažiau dirbame, daugiau balsuojame dėl rezoliucijų negu dėl teisės aktų. Tačiau mūsų kaip kontrolės e, institucijos vaidmuo yra pamirštas, išskyrus mūsų komitetą. Jeigu man būtų skirta tik keletas savaičių pranešimui parengti, pranešimui, kuriame kalbam apie milijardus ES biudžeto lėšų, tai aš neturiu galimybės su niekuo rimtai pasišnekėti, neturiu galimybės nieko kruopšiai ištirti ir tada mes tiesiog patys šaipomės iš tos parlamentinės kontrolės funkcijos. Manau, kad šis pranešimas yra puikus. Pone Manekovska man labai daug padėjo įsėti štai ten. Ir audito rūmų ataskaita nusipelno daugiau diskusijų. Todėl aš labai, kruopš, labai nuoširdžiai atsiprašau už šio pranešimo kokybę. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų labai daug padiskutuoti apie tai, kaip rimtai mes vertiname visas savo parlamento, fun, kaip parlamento funkcijas. Pone Mulderė, aš nesutinku su jumis, e, kad reikia atmesti e, biudžeto projektą e, kaip priemonę padėti Jeigu mes nesutinkame su tuo, kad e, galime padaryti klaidų ir kažkas žlugs, tai tada nereikia vykti iš visi besivysančias šalis. ES atlieka svarbu vaidmenį užtikrintama vienodas galimybės toms valstybėms, kuriuoms e, nepasisekė tiesiog ir kurios yra skurdžios. Galbūt jos e, susiformavo netinkamu laiku ir yra netinkamoje vietoje. Mes stengiamės riziką sumažinti, stengiamės, kad viskas būtų gerai, bet neišvengiamai bus daug pralaimėjimų. Mes dirbame su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kad ir kokie taurūs būtų jo ketinimai, neretai e, tam tikri planai nepavyks ir savo pranešime aš apie tai kalbu. Jūs skaitėte mano pranešimą ir žinote, kiek ką reikia keisti. Mes nekalbam apie pinigų pumpavimą, mes sakome, kad reikia bandyti pagerinti valstybės valdyseną ir pinigų valdymo sistemą. Todėl reikia investuoti į parlamentus, į parlamento kontrolę tų valstybių nacionaliniuose parlamentuose. Todėl reikia stengtis padėti toms valstybėms pačioms savo pagelbėti. Aš galėčiau bendrai pasakyti, kad kai kad biudžeto parama yra veiksminga labiausiai sveikatos rytyje ir atlyginimų rytyje. Atlyginimų mokėjimas mokytojams, seselėms, E, gydytojams, kurie šiaip negautų atlyginimo, jeigu mes nepadėtume. Manau, kad Europa gali labai puikiai šioje srityje parodyti, kas yra reikalinga e, padedant tų valstybių biudžetinėms įstaigoms. Mes, parlamentas, komisijos prašėme, kad 20 procentų pagalbos besivysančiom šalims būtų nukreipta būtent sveikatai ir švietimui. Ir toks e, tokia parama konkrečiai šioms sritims yra veiksmingiausia. Tačiau žinoma, labai daug planų žlunga ir daug kur galima tobulėti. Aš visiškai sutinku su jūsų kritika, tačiau jūsų pasirinkti pavyzdžiai nėra patys geriausi. Toks būtų mano atsakymas. Galėsime apie tai vėliau pasišnekėti, jeigu turėsit. Taigi, ar dabar būtų gerai pasirinkta e, taikyti biudžeto paramos priemonės, kai kitos priemonės yra neveiksmingos? Aš e, sakyčiau, kad e, biudžetinė parama yra siejama su kitokiais tikslais negu parama projektams. Sakoma, kad jeigu viena priemonė neveikia, galima pasirinkti kitą. tikslai yra tokie skirtingi, kad e, biudžetinę paramą reikia pasirinkti, jeigu norime sustiprinti atsakomybę, stebėj, finansų stebėjimo sistemas, parlamentinės kontrolės sistemas. Tokiu būdu mes pagerinsime bendrą valdymą. Bendroji biudžetinė parama turi būti sutelkta, suteikta dialogui su valstybėmis, kuriuoms tokia pagalba labiausiai reikalinga. Ir negalima galvoti, kad tokiose šalyse kaip Etijopija ir panašiai mes nieko nepasieksime, jeigu nebus suteikta biudžetinė parama kaip svertas, e, užtikrinantis mums galimybę kalbėti su tų valstybių vyriausybėmis. Kai kuriuose valstybėse bendroji biudžetinė parama yra reikalinga tam, kad galėtų vykti tvirtas politinis dialogas. Tai yra vienas iš būdų įtvirtinti politinį dialogą. Aš e, manau, kad būtent šioje srityje e, pagalba besi, pagalbos besisančiam šalims politika gali būti įgyvendinta geriausiai. Aš e, žinoma gerbiu Europos komisijos kritiką ir audito rūmų ataskaita yra vertinama tikrai labai rimtai ir tikimės, kad kitais metais pakeitimai reikalingi bus padaryti. Kortų reikalum, tikrai. Ačiū. Audito rūmų atstovas, prašom. Thank you, Mr. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip aš supratau, pono Stas, pono Fjellner ir pono Bulmai komentarus, e, jie iš esmės sutinka su tuo, ką sakoma mūsų ataskaitoje. Pono Fjellnerio klausimas dėl pažangos. Manau, kad mes galime čia labai aiškiai atskirti keletą dalykų. Pažanga yra pasiekta finansų valdyme, bet negalime pasakyti, ar yra pasiekta pažangos tų valstybių gerbuvio didinime. E, Žeralas Lokatelis, kuris dalyvavo audite, man ką tik sakė, kad viena iš priežasčių, kodėl mes um, neatsakėme pono Mulderio klausimo labai aiškiai, yra tas, kad ši e, pagalba yra veiksmingesnė negu tradicinė pagalba, bet mes kol kas neturim pakankamą informacijos. Mes e, manome, kad yra taip ir taip, tačiau realios pagristos informacijos neturime. Todėl čia reikia sukurti metodiką, leidžiančią įvertinti, ką iš e, turimų pasiekimų galima pasiekti, padaryti. Buvo paminėta Kenija. Manau, kad tai yra iš dalies labai geras pavyzdys. Čia ataskaitoje mes kalbame apie tai, kad reikia gero pagrindo valstybės pažangai vertinti. Kaip Kristofas Fjellneris sakė, mums reikia vienaip ar kitaip sugebėti įvertinti, kodėl Kenija gauna tiek paramos, kiek jai dabar skiriame. Mes žinome, kad pasikeitus politiniai sistemai galbūt bus nutraukta ta finansinė parama, bet ar tai bus dėl to, kad pasikeitė e, politinė sistema, ar todėl, kad Kenija nebetenkina anksčiau nustatytų kriterijų. Galbūt ES vienomis ar kitomis aplinkybėmis nutrauks finansinės paramos tiekimą. Taigi reikia mm, sukurti tvirtesnį, labiau apgalvotą pagrindą paramai teikti. Ir aš, bent jau vadovaudamas į savo ataskaitą, galėčiau pasakyti, kad tokia parama bus tiek pat veiksminga, kaip ir kitokia pažanga. Norėčiau keletą žodžių pasakyti, atsakydamas į antrąjį pono Fjellnerio klausimą. Jeigu pirmininkas leistų, aš galėčiau trumpai pakalbėti ką, apie savo patirtį auditorumuose. Diskusija, kuri čia vyko, e, labai daug dėmesio buvo pradėta skirti audito rūmų narių nacionalinių perspektyvų įtvirtinimui vietoj to, kad daugiau dėmesio būtų skiriama ES mokesčių mokėtojų bendrai. Tokios diskusijos vyko prieš man ateinant į auditorūmus. Ir aš galiu pa jūs patikinti, kad to jos tęsės ir man bedirbant auditorumuose. Mes labai griežtai reagavome į visokius tokius pasisakymus, bet dabar pasaraisiais metais galim pasakyti, kad tokis, tokie reiškiniai, tokia problema išnyko. Taip pat verta paminėti, kad auditorumuose pastarojų metų uh, E, pasiekta labai daug e, gerų pakeitimų. Mano nuomonė, jie tikrai egzistuoja. Vienas iš svarbiausių yra tas, kad iš esmės pasikeitė valdymo struktūra. Galbūt konkrečių didelių rezultatų dar nepasiekta, bet aš esu absoliučiai tikras, kad ateityje tokių pasiekimų bus. Dabar jau yra sukurtos tam tikros kolegijos tai ką vadiname angliškai chambers, ir jie leis žmonės, kurie yra tiesiogiai susiję su vienu ar kitu projektu įtraukti. Taigi dabar e, nebereikės visiems 27 auditoriams susėsti ir diskutuoti dalykus, kurie yra gana specifiniai. Tai sutaupys mūsų laiką ir tuo pat metu mes galėsime greičiau ir kokybiškiau parengti ataskaitas. Taip pat turime tai, kas iš pradžių buvo vadinama valdyba, paskui perkrikštyta administraciniu kometu. E, ten buvo e, perkelta labai daug administracinių sprendimų prieimimo. Tai irgi paspartino sprendimų prieimimo tempus ir e, institucijos valdymą padarė nuoseklesnį ir sklandesnį. Kartu su pirmininku mes apie tai esame labai daug kalbėję ir manau, kad per ilgą laiką tai atneš labai apčiuopiamų ir didelių rezultatų. Vienas dalykas čia buvo. O antras dalykas yra susijęs su resursų panaudojimo produktyvumu ir efektyvumu. Pastaraisiais metais buvo pastebėta tendencija e, išteklius perkelti iš įvairiausių administracijų, funkcijų vertimų ir panašiai auditui. Mano nuomonė, tai yra labai svarbus pasikeitimas. Aš e, manau, diskutuoti aišku galima šiomis dienomis ar menomis, bet aš manau, kad 45-50 procentų žmonių auditorumuose dirba tiesiogiai su auditu. E, mes iš skaičiuojamų sumų atmetėm vertimus, akivaizdu mes jų neįtraukime, nes tai yra e, kas kita. Bet aš galiu pasakyti, kad šiaurės šalise audito rūmose, nacionalinės audito institucijose nuo 60 iki 65 procentų darbuotojų yra susiję tiesiogiai su auditu. O ES tik 45-50. Tai yra labai svarbus skaičių skirtumas ir manau, kad čia potencialo tobulėti yra labai daug. Kaip jau sakiau, e, tas procesas jau prasidėjo, bet dar padaryti galima kur kas daugiau. Galiausiai noriu pasakyti šitą apie komunikaciją, nes ir čia yra šis tas pasikeitė, bet čia daug laiko neskirsiu. Tik užbaigdamas norėčiau pakartoti tai, ką esu jau sakęs šiame komitete. Kai buvau paklaustas, jeigu institucijose dirba 27 žmonės, tai ji negali būti labai veiksminga. Aš asmeniškai čia išvelgiu labai daug politinių priežasčių. Europos komisijoje irgi yra atstovavimo kiekviena valstybė, nes ten primami politiniai sprendimai. Komisijoje, manau, būtina turėti bent po vieną žmogų iš kiekvienos valstybės. Ir aš čia matau, kad e, yra racionalu. Tačiau aš tokio pat e, argumento neperkelčiau instituciją, kuri priima profesionalius sprendimus pagrįstus aiškiais kriterijais ir standartais. Manau, kad tokia institucija kaip auditorumo ištektų penkių, šešių žmonių. Aš nemanau, kad reikia kiekvienai valstybei turėti po generalinių auditorių e, auditorumuose klaus, sprendimai primami audito rūmose nėra susiję su valstybėmis narėmis. Manau, kad bendrai audito rūmai gerėja, tačiau, kad iš esmės pasikeistų jo funkcionavimas, reikia pakeisti instituciją valdančių žmonių skaičių. Jų turi būti kur kas mažiau negu šiandien. Tokia yra mano nuomonė. Taip pat aš manau, kad taip institucija veiktų drąsiau ir greičiau. Jeigu reikia pasiekti konsensusą su 27 žmonėm, tai sprendimas kaži ar bus pats drąsiausias. Dažniausiai yra pasirenkamas mažiausias koeficientas, mažiausias vardiklis. Aš centriniuose bankuose tai tą tai esu matęs. Taip jau yra. Tačiau Manau, kad e, šį sprendimą turi priimti ne patys audito rūmai, o ES politinės institucijos. Aš manau, kad tai turėtų būti padaryta. Mokesčių mokėtojai nusipelno drąsių sprendimų. Ačiū. Del giorno, speciale... Ačiū. Dabar periname prie darbo tvarkės 12 klausimo. Europos audito rūmų specialioji ataskaita. Numeris 14 2010 komisijos E, atliekamas importuojamos mėsos veterinarijos kontrolės sistemos valdymas po šios sistemos 2004 metų reformos. Kostingeriui žodis. Um, zuallererst uh, möchte ich mich. Äh, Kolegos, visų pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos e, audito e, rūmams ir ypatingai ponui Lacerov, kuris yra atsakingas darbuotojas audito rūmuose ir taip pat norėčiau padėkoti darbuotojams rengiant šį pranešimą, kadangi labai konstruktyviai keitėmėmis nuomenimis e, rengiantis šiam e, posėdžiu. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jų pranešimą. E, šis pranešimas yra parengtas remiantis audito rūmų ataskaitą. E, tai ataskaita numeris 14.2010 dėl komisijos įvykdomos mėsos importo veterinarinių patikros sistemo valdymo po 2004 metų hygienos teisės aktų reformų. Tai yra labai svarbus dalykas visiems ES e, piliečiams ir aš puikiai suprantu, kaip svarbu užtikrinti maisto e, kokybę ir saugą. Ir mano rekomendacijos yra numatytos darbo dokumente. Aš numačiau tris sritis, e, tris rekomendacijas e, kurios taikytinos tiek valstybėms narėms, tiek Europos komisijai. Taigi, trys rekomendacijos, kurias norėčiau dabar pabrėžti Kas dėl Europos audito rūmo e, trečiosios rekomendacijos, e, kur e, raginama sustiprinti patikrinimus nacionalinėse valstybėse? Galbūt komisija galėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad geriau būtų naudojamas egzistuojančiomis informacinėmis sistemomis ir kad valstybės narės tikrai galėtų to pasinaudoti ir glaudžiau bendradarbiauti e, siekiant e, esminių pagerinimų. Auditorumai kalba apie patikrinimus nacionalinėme lygmenyje ir aš manau, kad čia komisija galėtų nuveikti e, nemažai, e, taip pat pasitelkiant ir subsidiarumo principą. E, reikia nacionalinių patikrinimų, stengiant išvengti aplinkos ir sveikatos pavojų. Mėsos importas E, importuojama mėsa e, nėra e, tikrinama dėl anabolinių steroidų, dėl sunkiųjų metalų. Ir audito rūmai kalba apie teisinių priemonių ėmimą prieš valstybės narės, kurios nepašalina nustatytų trūkumų. Ir aš labai remiu auditorumus šiuo atžvilgiu. 2002 metų ir 2004 metų direktyvose e, e, yra numatytos įvairios priemonės ir įvairios atsakomybės. O valstybėse narėse e, pastebėti pasikartojantis trūkumai. Taip minima e, ir auditorumų išvadose, galbūt ne taip griežtai suformuluota šį pastabą, daugiau kaip rekomendacija. E, mūsų europiniai gamintojai, Europos gamintojai turi laikytis labai griežtų reikalavimų, o e, importuojamai mėsai E, daugelis šių reikalavimų taip pat yra taikoma. Tačiau, jei pažvelgtume į veterinarinės kontrolės efektyvumą ir nuoseklumą, tai manau, kad mums reikėtų išspręsti eilę sudėtingų problemų. Ir mano klausimas komisijai būtų, kada e, parlamentas galėtų tikėtis e, šių problemų išsprendimo. Mūsų gamintojai to laukia. Dėkuoju dabar e, auditorumo atstovas ponas Lazaro. Dėkuoju ponas pirmininkė. E, dėkuoju komiteto pranešėjai Elisabet Köstingeriu už konstruktyvų bendradarbiavimą prieš e, šį posėdį. Jie atsižvelgia į daugelį auditorumų e, pastabų ir rekomendacijų. E, mėsos ir importuojamų mėsos produktų e, veterinariniai patikrinimai susijęs su Europos maisto saugos politika, kadangi tai susijęs su maisto sauga ir vartotojų apsauga. Per pastarusius 15 metų buvo daug sveikatos problemų ir būtina didinti visuomenės supratingumą. ES biudžetas paprastai skiria 300, mil, 300 e, milijonų eurų veterinarinių lygų prevenciniai ir e, beveik tiek pat lėšų e, pašarų ir maisto kontrolės priemonėms. Tačiau e, encefalopatijos ir kitų lygų atvejai vis dėlto pasitaiko ir palieka didelį pėtsaką ES ir valstybių narių biudžetuose. Komisijos e, priežiūra e, e, veterinarijos patikrinimų atžvilgių, kiek tai susijęs su importuojama mėsa, buvo reglamentuota 2004 metų reglamentu, kuris įsigaliojo 2006 metais Mes apsilankėme keturiose valstybėse narėse - Prancūzijoje, Rumunijoje, e, Ispanijoje ir Niderlanduose buvo atlikti patikrinimai e, komisijos e, maisto ir veterinarijos tarnyba taip pat lankėsi Lietuvoje, Graikijoje ir Junktinėje karalystėje. Maisto ir veterinarijos tarnyba peržiūrėjo procedūras kaip komisija e, atlieka veterinarinius patikrinimus. E, tačiau e, taip pat buvo apklausti importuotojai, pramonės įmonės, vartotojai. Ir audito išvados buvo tokios. 2004 metų hygienos paketo įgyvendinimas yra pavėluotas ir, ir būtina toliau e, spartinti jo įgyvendinimą. E, taip pat pastebėtas, e, kad kai kuriuose susitarimuose, kai kuriuose valstybėse narėse buvo imtasi susitarimų, kurie nepagristi tinkamai ir greit skubaus perspėjimo sistema e, nepakankamai e, sistema RASF nepakankamai efektyviai naudojama. Tačiau e, trijose valstybėse narėse pastebėti pastebėta informacinės sistemos nepakankamas naudojimas. Įvairūs trūkumai e, nustatyti vietose e, buvo šalinami po ilgo dėlsimo. Apibendrindamas e, Galiu pasakyti, kad Europos audito rūmai nustatė, kad būtina imtis tolesnių iniciatyvų šalinant trūkumų ir pateikė rekomendacijas komisijai. E, e, hygienos paketas turėtų būti konsoliduotas, e, kad vartotojams būtų lengviau uh, E, naudoti RASF sistemą, e, atsiekamumo sistemą, e, rezultatų rodikliais ir įgyvendinti naują strategiją, kaip įgyvendinti veterinarinius patikrinimus būtina taip pat gerinti rizikos vertinimo modelius gerinti planavimą ir penktą, užtikrinti, kad valstybės narės šalintų e, patikrinimų metu nustatytus trūkumus kaip galima geriau. Dėkuoju Jums už dėmesį, esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Uh, thank you, Mr. Chair, and uh, thank you. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė, ponė pranešėjų, ačiū auditorumai, rūmų atstovai. Europos komisija labai aktyviai su auditorumais dirba rengdama e, šį ataskaitą. E, kalbėjome su maisto ir veterinarijos tarnyba, kurios aš esu direktorius ir mes visuomet labai konstruktyviai auditorumo išvadas vertiname ir labai rimtai jas vertiname. E, mes kartu su auditoriais vykome į keletą inspekcijų ir e, tas, rengiant ataskaitą mes jiems padėjome. Mes jau e, audito rūmų, e, į audito rūmų rekomendacijas oficialiai sureagavome ir jūs galite tą medžiagą gauti. Dėl konkrečių išvadų mes jas labai rimtai vertiname, kadangi mes patys esame, kaip ir auditoriai, mes stengiamės ieškoti gebėjimų tobulėti O kalbant apie gyvulinės kilmės produktų importą, turim suprasti, kad ten tobulėti galimybių visuomet egzistuoja. Tada mes dirbame konkrečiai su valstybėmis narėmis ir jų kontrolės institucijomis, kad įvertintume, kaip galėtume pagerinti dabar taikomas procedūras kuo greičiau, kad audito rūmų rekomendacijos galėtų būti įgyvendintos. Šiame kontekste aš norėčiau paminėti keletą e, ponios Kostinger e, pranešėjos e, komentarų. Mes kreipėmės ir į parlamentą e, gavę auditorumo ataskaitą, nes Europos parlamento išvados mums yra labai svarbios. Taip pat su komisijos sveikatos ir vartotojų generaliniu generaliniu direktoratu palaikėme ryšį. E, Europos parlamento esame visiškai atskaitingi. E, atkreiptas dėmesys į nacionalinių lygių atliktus patikrinimus ir paskelbėti reikalingi komunikatai. Apie visą tai buvo rašoma, auditorumai tai kreipia dėmesį. Buvo netidėliotinų priemonių iš karto pritaikyta, pirmiausia, skubės priemonės e, pašarų ir maisto kokybei pagerinti. Ir auditorumo ataskaitoje apie tai labai plačiai kalbama, tačiau visa tų priemonių gyvenimas dar tik vyksta. Audito rūmai neseniai išsiaiškino, kad egzistuoja rimtų problemų Niderlanduose ir Vokietijoje, įgyvendinant uh, E, kenksmingų medžiagų likučių reikala, mažinimo reikalavimus. Mano tarnybos atstovai neseniai lankėsi Niderlanduose ir Vokietijoje ir e, bandė išsiaiškinti, kaip yra ši problema sprendžiama. Abiem atvejais e, padaryta gana daug. Kreipėmės į Niderlandus ir Vokietiją ir mes patvirtinome, kad jų nacionalinės sistemos jau dabar yra veiksmingos ir kokybiškos. Vienintelė problema dabar mums bus e, priversti tas valstybės atsisakyti nacionalinių sistemų ir pradėti taikyti ES masto sistemas. Kai tai bus pradėta daryti, mums dirbti bus kur kas lengviau. Taip pat e, visai lė priemonių pritaikyta, kad komunikavimas pagerėtų ir e, kad palaikytume ryšį su vietoje dirbančiais specialistais. Nuolat sustinkame su valstybių narių kontrolės pareigūnais, kurie dirba čia, Briuselėje, tačiau dar turime visą sąrašą problemų, E, kurios e, yra sprendžiamos ir nacionaliniu lygiu, ir Bruselėje. E, labai daug problemų iškyla ir gyvenant saugesnio maisto programą. Tos programos atskiri elementai yra suformuoti atsižvelgiant į inspekcijų metu padarytas išvadas ir jos yra pritaikytos kiekvienos valstybės specifikai. Suprantame, kad ES lygių kontrolė turi būti gerinima. Pranešėja taip pat sako, kad valstybėse narėse reikėtų, valstybėms narėms reikėtų iškelti bylas, jeigu problemos kartojasi, jeigu pažeidimai yra daromi nuolat. E, žinoma, jeigu valstybės narės visiškai nekreipia dėmesio į savo prievolės, tai mes e, imamės tam tikrų procedūrinių veiksmų. Tačiau gyvulinės kilmės produktų importo atveju valstybės narės e, dirba gana gerai, jos supranta tos kontrolės reikšmę, ir apsijima joms tenkančią atsakomybę. Žinoma, aš nesakau, kad nieko negalima tobulinti, mes tai pripažįstame. Taip pat galiu pasakyti, kad kas kart, kai įmanoma, mes tengiamės išspręsti problemas be teismo, tai yra greičiau, veiksmingiau ir draugiškiau, bet kai reikia, kreipiamės į teismą. Ir paskutinis ponios pranešėjos iškeltas klausimas. Importas iš trečiųjų valstybių ir gamybos kaštų skirtumai. Ji konkrečiai klausė, ar parlamentas galėtų tikėtis ataskaitos, kurioje būtų nagrinėjama ši problema. Neseniai, gruodžio mėnesį, 2010 metais, Europos komisija priėmė ataskaitą dėl iš trečiųjų šalių importuojamų produktų kontrolės. Ir iš dalies e, ši ataskaita buvo pateikta ir parlamentui. E, iniciatyva priimti tokią ataskaitą buvo iškelta Prancūzijos pirmininkavimo metu ir po to turėjo prasidėti atitinkama diskusija. Ataskaitoje daugiausia kalbama apie importo saugą, tačiau ten pripažįstama, kad vis didesnį nerimą kelia gamybos kaštų netitikimai tarp skirtingų ES valstybių narių. Ir bendrai kalbant, reikia pasakyti, kad labai svarbu, kad komisija yra nusiteikusi e, pristatyti maisto ir pašarų kontrolės reglamento naują produktą, naują reglamentą. E, ir tada visi importo mechanizmai bus vertinami pagal vieną sistemą. Neapsiribosime tik tai gyvulinės kilmės produktais. Tai būtų labai svarbus teisės, teisė kūrinis pasiūlymas, jis turėtų būti pristatytas 2012 metais ir dėl to atsivertų reali galimybė pradėti konkrečias diskusijas su seserinėmis institucijomis. Dėkuoju, aš norėčiau. E, Dabar pradėkime diskusijas. Kągi, aš manau, kad ataskaita yra labai svarbi. Ir iš tikrųjų labai tinkama vieta šiom diskusijom yra būtent mūsų komitetas, kadangi Kai kalbame apie užkrečiamas e, gyvulių ligas, tai poveikis biudžetui gali būti labai didelis, jūs turbūt prisimenate e, anksčiau buvusias kempilnigės sukeltą krizę, paskiau snukanagų lygos, e, karšlygės paukščių gripo ir daugelio kitų epidemijų poveikį biudžetui. Aš išnagrinėjau šį rytą ataskaitą prieš atvykdamas į salę ir manau, kad iš tikrųjų išvados yra labai svarbios. Vienintelė problema, kurią aš išvelgiu, yra ta, kad ataskaita kalba tik tai apie legalų importą. Jeigu e, kontrolė iš tikrųjų vykdoma teisingai ir panašiai. Tačiau jeigu mes prisiminsime snukio nagų lygos proveržį prieš dešimt metų, tai nebuvo legalaus importo pasiekmė, tai buvo būtent nelegalaus importo sukeltas sukeltą epidemiją. Ir aš visada mėginu lyginti patį Europoje su situacija JAV, Australijoje ir panašiai, kitose valstybėse, kur man teko lankytis, vykstant į šias valstybės jūs turite užpildyti specialias formas, ar lankėtės kur nors e, žemės ūkio, e, kur, kur nors ūkiai ar panašiai, fermose. E, kitaip sakant, šių šalių tarnybos labai realiai suvokia galimą grėsmę, Australija irgi situacija yra panaši. E, pavyzdžiui, man kažką teko e, patirti tokį nuotykį, kad vežiau giminaičiams e, olandiško sūrio ir jį konfiskavo. Taigi, tų šalių realijos yra tokios. Jeigu pas mus atvykstama, pavyzdžiui, leidžiatės kur nors Frankfurte ar panašiai, E, niekas nieko panašaus nedaro, jūs galite atsivežti kažkokios tai dešos ar panašiai, mm, leisti oruose, nieks jūs nepatikins, nieks iš jūsų nieko nekonfiskuos. E, na ir aš negaliu pasakyti, kad e, visi veža kažkokiu tai produktu nelegaliai, tačiau esu tikras, kad daugelį žmonių tokių pagundų kyla. Taigi mano klausimas būtų, kaip komisija vertintų nelegalus importo kontrolės problemą, ypatingai jeigu lyginsime situaciją su uh, E, Junktinėmis valstybėmis, e, Australija, Nauja Zelandija. Aš taip pat e, daryčiau prieldą, kadangi Zelandijos istorija arba kitų šių valstybių istorija kontroliuojant gyvūnų epidemijų proveržį yra iš tikrųjų puiki. Paskutinė stambi epidemija JAF užregistruota vos ne prieš amžių. Taigi manau, kad būtent nelegalus importas sukelia didžiausią pavojų, kai kalbame apie masinės epidemijas e, Europoje. E, na, aš žinau, kad pavyzdžiui, e, Britai po šito proveržio iš tikrųjų net nepasinaudoja savo e, išmokų gražinimo teisę, kadangi kompensacijos, kuris gavo e, šalinant pasiekmes, buvo daug didesnės negu jom priklausančios išmokos. Taigi, E, jeigu mes kalbam apie infekcijų kontrolę ir prevenciją, e, mes netgi atsisakėme vakcinacijos kaip prevencinės priemonės, kaip tik tai įvykus kažkam tai proveržiui, mes paprasčiausiai masiškai skerdžiame gyvulius Tačiau e, bijau, kad šitokia politika užsiemi savo galimybės. Pavyzdžiui, Olandijoje, jeigu vyks dar viena epidemija, tai panašios politikos laikysime taip neįmanoma, nes visuomenė tai sulaukia labai plataus ir aštrus atgasio. Taigi, na ir problema yra ta, kad e, e, Europoje e, mes priėmė tam tikrus e, reglamentus, tam tikrus aktus, e, tačiau daug kur kitur pasaulyje vakcinuotos mėsos, vakcinuotų gyvulinių produktų valstybės nėra e, pasirengusios priimti. Taip mes priimame iš Latino Amerikos vakcinuotų gyvūnų mėsą, tačiau daug kur kitur pasaulyje taip nevyksta. Taigi e, daugelis pasaulio valstybių netgi tokių produktų kaip pieno milteliai nepriema, jeigu jie yra gaminami iš e, vakcinuotų gyvūnų. E, pavyzdžiui, kada galvijai yra vakcinuojami nuo snukio nagų lygos. Ir man tokie dalykai yra sunkiai suprantami ir kelia iš tikrųjų didelį klausimą. Kągi ačiū. Dabar komisija gal norėtumėte atsakyti į pono valdės klausimus. Ačiū pirmininkė. Už tai, kad jūs iš tikrųjų palėtėte šias labai svarbės temas. Um, legalus importas lyginant su nelegaliu importu. Nesiniai Rumunijoje per patikrinimas man jau teko pasisakyti šią temą, e, kai mes nagrinėjome importą ir netradicinį importą per muitinės punktus ir panašiai, tačiau e, būtent tą importą, kuris vyksta, kai asmenys atvykstantis per oro uostus ar kitaip kirsdami sieną e, įsiveža tam tikrus maisto produktus arba siunčia juos paštu. Iš tikrųjų, mes neignoruojame šios problemos, tai būtų per daug pavojinga, nes jūs labai teisingai pastebėjote, kad nelegalus importas e, sukelia labai realios grėsmės. Ir iš tikrųjų, beveik visos didžiosios epidemijos greičiausiai e, buvo sukeltos būtent nelegalus importo. Taigi e, procesai vyksta, kontrolė irgi yra vykdoma ir tai vykdoma, e, tai vykdoma visose valstybėse narise. Tačiau jūs iškelti labai įdomią dilemą, keldamas klausimą, kas vyksta Europoje lyginant su, pažiūrėjau, Australija, Nuoja Zelandija arba gal kiek mažiau JAV. E, jie ten susiduria su mažesnis iššūkis, kadangi Europos uh, sienų ilgis, taip pat uh, keleivių srautai yra tokie, kad jeigu mes taip pat griežtai tikrintumėm, įvesimėm tokias pat griežtas priemonės, paprasčiausiai sukeltumėm reušės. Daugelis Europos piliečių tiesiog nesutiktų su tokio lygio patikinimas. Taigi mes stengiamės išlaikyti budrumą, stengiamės gerinti e, kontrolės sistemą, ypatingai tose srityse, kur labiausiai pastebima e, tam tikrų e, pavojus, tam tikros rizikos susijusios su produktų judėjimu. Na ir be abejo, šią temą mes nagrinėsime ir busimoje apžvalgoje dėl importo priemonių ir gyvūnų sveikatos naujoje politikoje, kuri vėlgi yra rengiama komisijoje. Kalbant apie kitą klausimą, vakcinavimą ir nevakcinavimą, vėlgi tai yra labai seniai nagrinėjama prieštinga tema. Aš atsimenu prieš kokį dešimt metų, kada Junktinė karalystėje vyko snukio nagų lygos proveržis. E, šis klausimas irgi buvo labai karštai diskutuojamas. Ir vėlgi e, buvo konstatuota, kad e, daugelį valstybių narių iš tikrųjų visuomet tiesiog neprimtų tokių priemonių, kai masiškai žudomi gyvuliai ir deginamas tiesiog krūvas jų kūnų. E, todėl buvo nuspręsta, kad reikėtų vakcinuoti e, gyvulius ir E, buvo nuspręsta, kad Europos bendryje bus nustatytas toks patvirtintas vakcinuotų produktų ir vakcinuotos mėsos e, panaudojimo galimybės ir lygis, kaip ir tais atvejais, kada mes pirmame vakcinuotą mėsą iš kitų valstybių. E, taigi, vakcinavimas yra dalis gyvūnų sveikatos priežiūros mechanizmo. Tačiau jeigu epidemijos metu pradedamas vakcinuoti, pradedam vakcinuoti gyvuliai, tai tada kažkaip tai automatiškai visuomenė daro prielaidą, kad e, šių gyvulių produktai jau netinkami maistui, jie greičiausiai yra sergančių gyvulių ir panašiai. Mes turime tokios patirties, e, Junkinė karalystė, pavyzdžiui, per epidemijos proveržį e, ketino perėti prie vakcinavimo politikos, tačiau jų pačių priekybininkai pasakė, kad problemos taip neįspręsti, nes mes negalėsime parduoti šių produktų. Taigi, problema susijusi su vakcinavimu yra ta, kad iš tikrųjų E, yra e, šiokių tokių problemų atskiriant, kurie produktai e, gauti iš sergančių gyvulių, kurie gauti iš vakcinuotų gyvulių, nes antikūnai vienai par kitaip rodo, rodo abi galimybės. Todėl oficialiai nustatyti iš tikrųjų skirtumą yra labai sunku, tačiau veterinorių bendruomenėje praktiškai šitą temą keliama nuolatos ir svarstoma, ieškoma įvairiausių metodų. Ir aš manau, kad e, gyvūnų sveikatos e, strategijos, nu, naujame nu, leidime taip pat šios diskusijos neišblės, taip pat diskutuojame, tačiau kol kas neturime gatavo sprendimo. Ačiū. Pane Kasna, ar jūs norite e, apibendrinti? Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už e, išsame informaciją. Aš manau, jie labai aiškiai kalbėjo ir mes taip pat gana pozityviai galėtumėm reaguoti į jų pasakymus. Panašu, kad e, vyksta tam tikra pažanga. Ir manau, kad pono Maldos e, paskutinis klausimas dar kartą pabrėžė, kokia svarbi yra šitama, kaip svarbu yra tęsti darbą šią srityje. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti komisijos atstovams, o taip pat ir auditorumų atstovams. Ačiū. Ačiū. Taigi dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės punkto. E, e, Prašymas dėl delegacijos Italija, biudžeto kontrolės komiteto delegacija e, spalio 26-28 dieną 2010 metais pasiuntė savo misiją ir išvados buvo išplatintos visiems. Ten buvo pateikta labai išsami analizė su tų faktų, kuriuos mes nustatėme per trijų dienų e, vizitą. Dviejose svarbiose Italijos provincijose, Brucom, ten buvo pagrindinis tikslas patikrinti, kaip buvo panaudoti fondai po Alakvilę žemės drebėjimo. Ir kampanijos provincijoje, kur mes nagrinėjame, kaip yra panaudojami europiniai fondai. susijęs su skubetvarka taikomis aplinkosauginėmis priemonėmis, susijusiamis pirmiausia su atliekomis. Uh, Taigi mes tikriname, kaip panaudojame Europinį fondą Italijoje, e, bandėme įvertinti riziką, tai yra kiek organizuotos nusikaltelių grupės gali prasiskverbti į tam tikrus tinklus, tam tikras struktūras, kurios kirsto e, europinės lėšas, e, kokia yra korupcijos rizika. Mes taip panagrinėjome įvairius aspektus, kurie galėtų pagerinti materialinės kontrolės mechanizmus. Ir apsilankščios delegacijos išvados buvo išplantos visiems, taigi jūs galėtumėte supažinti su šito pranešimu ir visi, kas norite pasakyti, pasisakykite dabar, o jeigu ne, tai laikysime, kad e, jūs pritarėte šiom išvadom, kadangi jos buvo išplatintos ir pastabų negavome. Jeigu taip, tai tada galime e, baigti oficialų posėdį ir dabar galėtumėm pereiti prie koordinatorių posėdžio jeigu jau susirinko visi kolegos, jeigu ne, tai galbūt galima juos e, pasikviesti šiek tiek anksčiau. Ačiū.